President, honorable members, it is a great honor and pleasure for me to appear before you today at the end of. Pone pirmininkė, gerbiami nariai, e, man tenka e, susitikti su jumis praėjus daugiau nei savaitėj klausimų. Ir ši naujoji komisija bus iš tikrųjų patvirtinta ir patikrinta parlamento. Ir užmėgsime bendradarbiavimą, pradėsime partnerystę ir tikrą politinį dialogą. 2014 yra ypatingi metai Europai. Prieš šimtą metų prasidėjo vienas iš dviejų savižudiškų karų, kuris. Kur, E, sužlugdė daugybės Europos tautų gyvenimą ir e, ištrynė iš nutrynė nuo žemės vieną talentingiausių to amžiaus kartų. Prieš 70 metų buvo e, išlaisvinta vakarų Europa, buvo pradėtas Europos integracijos projektas. Tačiau tik prieš 25 metus visos puoselėtos ir E, pasiūlytos idėjos buvo e, įgyvendintos visų europiečių labui. E, žlugus Berlyno sienai žlugo ir brutali jėga, kuri atsitraukė ir brutali jėga, kuri ir toliau gyvavo į rytus nuo geležinės uždangos, kaip Vaslavas Havelas yra pasakęs, tik tai e, tuo met vakarai ir tai tapo geografinėmis nuorodomis. E, Pažvelkime į tai, kas įvyko prieš pasarusius 25 metus. Mano e, vyriausioji dukra gimė 1986, kuomet e, Mm, padalintos Europą, kuomet nepadalinta Europa buvo neįsivaizduojamas dalykas. Mano vyriausias sunus gimė 89 metais, kai tai, kas neįmanoma, tapo realybę, o mano jauniausias sunus gimė 2004-aisiais, e, kuomet dešimt naujų valstybių mm, pertvarkė savo sistemas ir prisijungė prie Europos Sąjungos. Svarbu paminėti šiuos faktus, nes mes dažnai tai pamirštame, kuomet sutelkėme dėmesį į Europos trūkumus. Ir nesupraskite manęs neteisingai. Yra nemažų trūkumų ir jeigu um, Junkerio komisija bus patvirtinta, mes turėsime pademonstruoti, kad gebame jų imtis. Tačiau atspirties taškas nėra toks uh, nedėkingas, kaip gali pasirodyti. Europai pavyko įgyvendinti svarbius pertvarkimus. E, prisiminkime, kas, e, kaip atrodė pasaulis 20 amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje ir kaip pavyko įveikti tuos sunkumus. Europa išgyvena įvairių išbandymų laikotarpį e, politikos, ekonomikos ir socialinėje srityje. Mums kaip politikams tenka prievolė užtikrinti, kad mums patikėtos E, Europos piliečių priemonės gali būti tinkamai panaudotos, kad būtų gyveninti jų lūkesčiai. Jei mane patvirtinsite, aš panaudosiu savo energiją, patirtį ir įsitikinimus, kad e, užtikrinčiau, jog e, paskirtojo komisijos pirmininko Junkerio komisija sėkmingai gyvendintų darbo vietų augimo ir demokratinių pokyčių darbo atvarkę. Mes turime e, atgauti piliečių pasitikėjimą ES gebėjimu pasiekti rezultatų rezultatų. Europos Sąjunga turėtų daryti tai, ką ji geriausiai geba atlikti, o valstybėms narėms palikti tai, ką jos geriausiai geba įgyvendinti. Komisija e, turėtų imtis ne tų dalykų, kuriuos malonu daryti, bet tų, kuriuos būtina e, padaryti. E, tokia yra e, Junkerio politinių gairių programa, nes ši darbo tvarkė yra. Mm, sutarta politinė programa ir ji pasiūlyta dėl to, kad Europos parlamento dauguma jai pritartų. Geresnis reglamentavimas, dėmesys tarp instituciniams santykiams, nuolatinis ir visapusiškas dėmesys visiems įstatymo viršenybės aspektams ir pagrindinėms teisėms e, yra būtini, būtinos sudedamosios dalis, kad galėtume dirbti geriau. Tai prasideda dialogas dėl to, kokie turėtų būti mūsų bendri politiniai prioritetai ir kaip mums reikėtų jų siekti. Jei, patikrin, jei patvirtinsite mane, aš pasiūlysiu komisijos narių kolegijai svarbiausių pasiūlymų sąrašą, kuriuos reiktų atsijimti, pasitarę su parlamentu tikiuosi per metus pare, atlikti e, teisės aktų peržiūrą ir e, su, iki kitų metų pabaigos pa, parengti tarp institucinį susitarimą dėl geresnės teisėkuros ir suvienyti mūsų pajėgas tam, kad geriau užtikrintume Europos interesus. Jei pavyks to pasiekti, nebejoju, kad e, vykdysime visapusiškas politinės diskusijas dėl daugiametės e, programos E, tarp institucijų ir užtikrinsime, kad sutarčių 17 straipsnis būtų tinkamai įgyvendintas. Taip pat sieksiu užtikrinti, kad būtų parengiamas poveikio vertinimas teikiant teisės aktus. E, komisijoje numatyta poveikio vertinimo valdyba turėtų e, susidaryti iš ekspertų, kurie neturėtų siekti kažkokių konkrečių interesų. Ir aš tieksiu užtikrinti, kad poveikio vertinimo e, dokumentų kokybė būtų tokia, kokios reikalaus komisijos narių kolegija. Taip pat e, reikia nepamiršti e, būtinybės stiprinti dialogą su nacionaliniais parlamentais. Komet panaudojama geltonosios arba oranžinės kortelės sistema, komisija turėtų tokius atvejus labai kruopšiai ištirti ir pateikti argumentuotą atsakymą. Manau, kad komisijos nariai turėtų tiesiog užmėgsti dialogą su nacionaliniu parlamentu tokiais atvejais ir pateikti e, pateikti argumentuotus atsakymus Tokių diskusijų rezultatai turėtų būti pristatyti Europos parlamente. Manau, kad, e, kad jeigu užtikrinsime tikrą subsidiarumą, padėsime išvengti nereikalingų pasiūlymų, kurių komisija nebeteiks ir pasieksime e, mūsų tikslą, patvirtinsime bendrą sutarimą. Europos Sąjunga yra piliečių ir tautų bendryje, kuri pastaraisiais dešimtmečiais dar labiau suartėjo tapo glaudesnė, užtikrindama e, tarpusavio, ta, tarpusavio sugyvenimą ir tautinės tapatybės išlaikymą. Esu įsitikinęs, kad ES gali ne tik būti stipri to, tada, kai jos narės stiprios, bet kad narėms ES narėms svarbu, kad sąjunga būtų stipri. Man atrodo, kad drauge mes geriau galime įveikti iššūkius klimato kaitos, terorizmo srityje arba padėti tokioms suveren... šalims kaip Ukraina padaryti suverenų sprendimą. ES nepasieks savo tikslų, jeigu mes e, sieksime e, savo tikslų aukodami arba valstybės, arba piliečius. E, politinių institucijų natūralus pasirinkimas yra daugiau dėmesio skirsti, skirti iniciatyvoms, naujoms iniciatyvoms, o ne vertinti galiojančius teisės aktus. Reikia tai pakeisti. Reikės labiau įsiklausyti į piliečių ir verslo nuomonę. Turime griežtai elgtis ir įgyvendinti pokyčius, kuomet jie būtini, kad pasiektume sėkmės ir turime užtekti, išmėgsti geresnius ryšius su e, organizacijomis valstybėse narėse. Taip pat Briuselio burbulas turi tapti skaidresniu ir todėl aš e, sieksiu tarp institucinio susitarimo dėl e, privalomo lobistinių organizacijų registro. Geresnis reglamentavimas yra E, nebūtinai e, ideologinis siekis. Tai yra siekimas sumažinti biurokratiją, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, sumažinti administracinę naštą, teisės aktų dubliavimąsi, pa, m, atšaukti negaliojančius pasenusius arba nereikalingus teisės aktus. Jei mums pavyks užtikrinti geresnį reglamentavimą, iš naujo užmesime e, ryšį su tais Europoje, kurie nusivylę Europą ir mano, kad Europa yra tik dar kad e, nu, nuolatinių papildomių reikalavimų šaltinis. Nemanau, kad tą klausimą reiktų spręsti ideologiškai. Aš esu pasirengęs dirbti, pasitelkiant įvairius metodus ir pasirinkti sprendimus, kurie pasiteisina. Svarbiausia man yra rezultatai, e, kurie būtų matomi ir, matomi ir mūsų piliečiams. Daugeliu mūsų rinkėjų mes visi esame apibūdinami vienu žodu Briuselis. Ir, e, mes visi atsakome už kokį nors nusivylimą nesvarbu, kas už tai iš tikrųjų atsakingas. Noriu Jūs patikinti, kad e, e, pirštų rodymas į kitą instituciją nieko ne, čia nepagelbis. Mes pasieksime bendro sutarimo ir suvoksime, kad reikia e, pokyčių, jeigu, jeigu bendrai sutarsime, kur norime eiti jei vienas, viena iš institucijų netinkamai dirba, e, šešėlis krenta visoms institucijoms. Komisija, kaip sutarčių sergėtoja, taip pat ir pagrindinių teisių hartijos sergėtoja, prisima ypatingą atsakomybę. Manau, kad man tektų atsakomybė e, už, siekti užtikrinti, kad tai taptų viena svarbiausių komisijos kompetencijų. Aš pasitelksiu visus komisijai e, patikėtus instrumentus, kad užtikrinčiau įstatymo viršenybę ir pagarbą pagrindinėms teisėms. Ir kai Europos teisingumo teismas paskelbs savo nuomonę, aš imsiuos visų reikiamų žingsnių, kad būtų e, pabaig, sudaryta sutartis dėl ES prisijungimo prie Europos žmogaus teisų konvencijos. Dirbsiu glaudžiai su visomis Europos atsautinėmis ir nacional, nacionalinėmis organizacijomis e, veikiančiomis pagrindinių teisų sklaidos ir apsaugos rytyje čia vieno sėkmė yra visų sėkmė. Ir čia tikrai yra erdvės glaudesniam bendradarbiavimui ir didesniam politiniam įsipareigojimui, kaip parlamentas visada akcentavo. Ir surenksiu metinį kolokvimą skirtą e, pagrindinių teisių e, padėties Europoje aptarimui, dalyvaujant visoms institucijoms, taip pat žinoma ir Europos parlamentui. Gerbiami nariai, ponė pirmininkė, aš tikiuosi, kad šioje įžengoje išdėšiau mintis, e, kodėl man šis postas yra svarbus ir kaip aš įsivaizduoju viską, jei būčiau patvirtintas jūsų. E, pagrindinės teisės e, kurios užtikrintų e, galimybės europiečiams geresnį teisės aktai visų europiečių labui ir naujoji komisija, kuri tarnautų europiečiams. Suprantu, kad tai, ką siūlome, nėra paprastas pasiūlymas ir keistis nėra paprasta, ypač nėra paprasta keisti organizacijos darbo kultūrą, ypač nelengva atsisakyti įsigalėjusių metodų ir požiūrių. Tačiau uh, Junkerio komisijos siūlomi pakeitimai yra būtini, jei norime uh, sugrįžti į augimo kelią, kurti darbo vietas ir užtikrinti viltį Europai. Uh, Tai nelengva užduotis ir kartais gali atrodyti, kad e, nieko nepasieksime. Tačiau e, prisiminkime, kokius neįveikiamus iššūkius įveikė mūsų seneliai ir tėvai. Ir e, Europ, Europoje yra buvę ir sudėtingesnių laikų, tačiau ji išgyveno ir toliau pasuko klėstėjimo keliu. Todėl mes turime ją modernizuoti, tobulinti, keisti. E, šis paveldas nėra tik tai istorijos knygose. Jis aktualus šiandien ir jis bus aktualus rytoj. Tai mūsų Europa ir mums tenka bendra prievolė rūpintis ją. Tai nėra lengva, bet tai suteikia mums galimybę parodyti, kas mes tokie. Neapvilkime savo tėvų, neapvilkime savo vaikų ir sugražinkime Europą į tą kelią, kuriuo ji eis į šviesesnę ateitį. Ačiū, ponė pirmininkė.